vėliau. Kitas darbotvarkės klausimas yra Filipinai. Pradėsime kaip įprasta nuo autorių rezoliucijos pasisakymo. Pirmasis kalbės Tomas Zdechovskis, jums pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad nebūtų prasmės E, nėra daug prasmės kartoti e, apie tai, e, kokia yra situacija Filipinuose. Tai yra akivaizdu, visi žinome, kiek Filipinuose yra įvykdoma mirties bausmių, bet teismo nuosprendžių senatorės Leila Delima atvejai sukrėtė viso pasaulį. ES reikalauja, kad ji būtų paleista į laisvę ir e, kad jai būtų užtikrintas sąžiningas teismo procesas. Tarptautinis, tarptautinis baudžiamasis teismas pradėjo tyrimą dėl situacijos Filipinose. Mums kelia didžiulį nerimą Filipinų prezidento pasisakymai apie moteris, tiksliau sakant, pasakymai nukreipti prieš moteris e, žmonės e, yra bauginami, ypač kovotai už žmogaus teisės, taip pat persekiojami ūkininkai, jų šeimų nariai, ponios ir ponai, mes esame daugelio nužudimų Filipinuose liudininkai, dėl to parengėme šį rezoliucijos projektą, kuriame Filipinų vyriausybė raginama rimtai įvertinti padėtį ir dėti pastangas, kad ji pasikeistų į gerąją pusę. Ačiū. Dabar kalbės Nina Gil. Kuomet mūsų parlamentas pastarąjį kartą patvirtino rezoliuciją dėl Filipinų 2017 kovo mėnesį, e, kad keli tūkstančiai žmonių prado gyvybės e, prezidento Dutartės e, kare, vadinamame, prieš narkotikus. Kiek dar aukų prireiks? E, Dutarte režimas taiko bauginimo priemonės, areštuoja žurnalistus ar čia buvis vietos gyventojus e, arba e, taip pat neleidžia atvykti, tiksliau yra mano kolega vienas e, iš Junktinės karalystės, kuris kritikavo Dutartę anksčiau, nebuvo, e, buvo suimtas, atvykęs į Filipinus ir išsiųstas iš šalies, nors norėjo dalyvauti politinės partijos suvažiavime. Atsižvelgiant į prezidentą Dutartės e, sprendimą pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo, susidaro įspūdis, kad jo uh, kova su narkotikais iš tiesų netlaikytų rimtesnio e, tyrimo. E, e, manau, kad reikia peržiūrėti, pribrendo laikas dėl tokių Filipinų valdžios veiksmų peržiūrėti jiems taikoma lengvatinių muitų sistema. Charles Termer. Pone pirmininkė, prieš maždaug metus buvo priimta paskutinė rezoliucija dėl Filipinų. Dėja, padėtis nedaug pasikeitė. Ponas Duterte, e, valdingas vyriškis ir toliau tęsia karą prieš e, narkotikus. Ši kampanija kainavo, kaip dabar paskaičiuota, daugiau negu 12 tūkstančių žmonių, dažnai jaunų gyvybės. Ir e, mažumos, ypač senieji vietos gyventojai, yra marginalizuojami, jų žmogaus teisės yra pažeidžiamas. E, E, Filipinai paskelbė praeitą mėnesį, kad nori pasitraukti iš Romos statuto. Tarptautinis baudžiamasis teismas taip pat yra rimta e, problema, mato rimtų problemų. Ir e, pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo tai yra nesilaik, tarptautinės teisės reikalavimų nesilaikymo faktas. Prezidentas Duterte ragina ir kitas valstybės taip elgtis ir tai mes turime, to mes turime netoleruoti. Uh, E, tai, kad Duterte vykdo e, mirties bausmes už narkotikų nusikaltimus, e, irgi kelia didelę grėsmę ir turėtume suprasti, kad Duterte elgsis taip pat iki kitų prezidento rinkimų, kurie vyksai 2022 metais. Jo žodžiai nėra tik tai uh, tuščias, tušti pažadai. Prezidentas Duterte eina tik tai viena kryptimi, kuri jokių, jokių būdų negali būti apibūdinta kaip gera kryptis. Panuta. Labai ačiū, ponė Tanok. Toliau ponas Pajet. Labai ačiū. Pirmininko Duterte karas e, prieš karą jau nusinešė 12 tūkstančių žmonių gyvybės, įskaitant moteris ir vaikus be e, žudimų, be žmogaus teisų masiškų pažeidimų, yra persekiojami žmogaus teisų gynėjai, e, dutertės veiksmų kritikai, vietos gyventojai ir taip toliau. Jau nekalbant apie tai, kad dutertė pats asmeniškai nepriimtinai elgesi, jis ragina smurtauti, tai prilyksta tarptautinės žmogaus teisės pažeidimams. Grėsmės, gazdinimai ir smurtas turi baigtis. Itin liūdna dėl to, kad Filipinai nusitra... nusprendė pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. E, šio žingsnio priežastis labai aiški - bandoma išvengti atsakomybės už vykdytus nusikaltimus. TBT iniciatyva vykdy, nagrinėti tokius e, paž, žmogaus e, teisų pažeidimus Filipinuose yra sveikinas ir reikalingas. Tie, kurie yra atsakingi už žiaurius nusikaltimus, privalo būti patraukti baudžiamojo atsakomybė. Ačiū. Ar džiaugiu? Labai ačiū. Pone Barbara Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė, Filipinų prezidento raginimas savo šalies policijos pareigūnams e, stipriau pradėti e, puldinėti žmogaus teisų gynimo organizacijas tik parodo, kokia sveitinga žmogaus teisų padėtis egzistuoja. Celių sąrašas, į kurį įtraukti 600 asmenų kovotų žmogaus teisės, kurie yra paskelbti teroristai. Viena iš šių asmenų yra Viktorija Tauli Korpus Vilnius, kuri kovoja už e, vietos gyventojų teisės. Daugelis žmonių bijo, kad taps neteisminių nužudim, e, nužudimų net, neturinti teismo sprendimo e, aukomis. Taigi, Tartautinis baudžiamasis teismas dabar pradėjo e, tyrimą, pagal kurį reikės įsiaiškinti, ar prezidento Dutertės kova su narkotikais nereiškia nusikaltimų žmonijai. Taigi šiame kontekste kelia nerima mus pasiekianti informacija apie tai, kad pasirašant būsimą sutartis su Filipinais bus atsisakoma nuostatų susijusių su žmogaus teisėmis tokia žinia būtų, galėtų turėti katastrofinių padarinių, prašau komisijos norės e, Malstromį tai atsižvelgti. Miguel Urban Krespo. Ačiū pirmininkė. Prisidengdami vadinamojų karu su narkotikais Filipinuose, e, valdžios pareigūnai jau e, savo veiksmais nusinešė 12 tūkstančių žmonių gyvybės. Dabar yra kriminalizuojami visi, kas priešinasi vyriausybei, opozicijos veikėjai, visuomenės veikėjai. Filipinai yra ta valstybė, kurioje žūsta daugiausia e, aplinkosaugininkų. 2013 metais vos ne 200 tokių buvo nužudyti. Tie žmonės yra apkaltinami tuo, kad e, Um, pažeidžia vietos nuostatas, o iš tiesų regionas yra tik militarizuojamas ir iš tiesų yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Net tarptautinės uh, bendruomenės atstovai nėra apsaugoti. Taigi, ką mes galime padaryti? Mes turime galvoti kokiu priemonimtis, kad nebūtų trukdoma e, tokiai veiklai. Mes turime galvoti apie BLS plus sistemos pakeitimą. E, ir kitokias e, griežtančias priemonės. Ačiū. Toliau frakcijų vardu, APP e vardu panas Keli. Labai ačiū. Padėtis Filipinuose kelia didelį susirūpinimą. ES ir Filipinai e, turi ilgalaikius diplomatinius, e, ekonominius, kultūrinius ryšius. Mano valstybė Airija su Filipinais taip pat turi e, įsišaknyjusius santykius. Labai daug uh, e, filipiniečių tapo airiais bėgant laikui. Uh, Ir dabar mes turime e, kalbėti apie tos valstybės stabilumą ir teisės viršenybės užtikrinimą. Pagal partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį ES ir Filipinai e, pakartojasi pareigojimus siekti gero valdymo, teisės viršenybės principų taikinimo, socialinės raidos, puoselėjimo siekių įgyvendinimui ir panašiai. Ir mane ypač neramina tai, kad priimtas sprendimas pasitraukti iš Romos statuto. Ir tai yra susiję su trim nusikaltimais. Nusikaltimu žmoniai, nus, genocido nusikaltimus ir represijų vykdymu. Tai tik e, pablogins jau ir taip nestabilę padėtį Filipinuose. Aš tikiuosi, kad vyriausybė pergalvo savo veiksmus ir atsisakys tokių planų. Ačiū. Toliau socialistų vardu panos Francis Asis. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Filipinuose yra nepakenčiama ir ji vis blogėja. Filipinų vyriausybė pritaikė įvairiausių priemonių, kad užčiauptų pilietinę visuomenę. Viena iš naudojimų strategijų yra nevyriausybinio organizacijų ir žmogaus teisų gynėjų kriminalizavimas, pritaikant įstatymus, e, kurie e, neturi labai aiškių nuostatų, e, kadangi e, žmogaus teisų e, specialioji pranešėja Viktorija Tauli Korpus gynė žmogaus teisės, ji buvo apkaltinta terorizmu ir įtraukta į teroristų sąrašą. Šiai poniai metami kaltinimai, dėl kurių ji gali būti pritaikyta mirties bausmė. Viktorija Korpus viešai skelbė pareiškimus, kuriais bandė atmesti uh, E, Dutertės politika, kalbėjo apie vietos gyventojų žudimus, jų iškeldinimus ir neprisim, nepamirškime, kad 2017 metais 41 žmogaus teisų gynėjas buvo nužudytas Filipinuose. Ta padėtis labai rimta, ES turi kažką daryti. Dziękuję bardzo w imieniu grupy. Dėkoju. ANF e frakcijos vardu. Dėkoju. Turime kalbėti apie situaciją, kalbėtume apie tuos, kurie sukuria situaciją, ar turime nepamiršti tų, kurie bandos problemas spręsti. Turime tūkstančius migrantų, milijonus migrantų zonose, e, kurios yra mūsų zonos. Tai yra tos zonos susidariusios, kuris yra neteisinės zonos. Sakoma, reikia kovoti su skurdu. E, sakoma, kad tam galima pateisinti prekybą žmonėmis. Filipinai yra ta šalis, kurią puikiai žinau, ir ta šalis, kuri tapo narkomanų valstybė. Ten narkomanija yra pasiekusi epidemijos lygį. 200 tūkstančių žmonių yra susiję su organizuotų nusikalstamumu. Prezidentas šalyje bando atkurti teisinę valstybę ir išgelbėti žmonės, pasitelkęs 80 procentų savo šalies žmonių. Aišku, metodai yra šokiruojantis, mane jie irgi šokiruoja, bet nelabiau šokiruoja negu tai, kai bombardavimai e, Libijoje ar Irake. E, Skripal atvejis, štai pavyzdžiui, irgi yra visiškai e, išgalvotas, nukreiptas prieš Rusiją. Tai nėra labiau šokiruojantis dalykas kiekvienus negu tai, kas vyksta čia. Ačiū. Dėkoju, kolegė Soja Post, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Įdomu, bet manau, kad turime susitelkti prie rezoliucijos prie Filipinų. Aišku, galėtumėm daug apie ką čia padiskutuoti kartu. Žmogaus teisų situacija Filipinuose yra labai kelianti nerima. Ir jau kurį laiką taip yra. Mes esame labai susirūpinę dėl Jakomonovo Filebek ir dėl kitų asmenų, kuriems neleidžiama atvykti į šalį. Žmogaus teisų aktyvistai e, ir čia buvę lyderiai ir kai kurie pareigūnai patiria persekiojimus. E, Duertė vyriausybė persekioja tuos žmonės. Aš norėčiau e, pas, pasmerkti pono Duertės kalbą nukreiptą prieš moteris. Kai dėl narkotikų, taip. E, jo priemonės e, virto karo priemonėmis prieš moteris. Mūsų pareiga yra imtis tvirtų veiksmų esant tokiai situacijai, net jeigu tai reiškia, kad turime peržiūrėti e, bendrosios preferencijų problemos, bendrosios, bendrosios preferencijų sistemos problematiką. Ačiū. Dėkoju, ponas Drojevski, dabar pagal e, spontaniškų pasiekimų procedūrą. Noriu išreikšti prieštaravimą pareiškimui, kuris buvo išsakytas šioje salėje, kad įmanoma e, primesti teisinės valstybės principus pažeidinėjant teisę. Tai neteisingas kelias, tai paprasčiausiai nusikaltimų pateisinimas. Antras dalykas, mes dažnai priimame rezoliucijas dėl klausimų e, šalys ar problemų šalyse, kurios yra labai toli nuo mūsų. Pavyzdžiui, e, kalbam apie Filipinus šiandien, aš nežinau, ar mes, pavyzdžiui, žinosim, galėsime sekti, ar kas nors sureagavo į tą mūsų rezoliuciją. Aš nepasisakau prieš tai, kad mes svarstytume tokius klausimus, tačiau norėčiau e, matyti, kas vyksta po to, kai mes patvirtiname rezoliucijas ne tik tai e, žodžiais, kaip jos gyvenamos, bet ir kokie e, rimti darbai daromi, kaip tos rezoliucijos padeda mums. Dėkuoju, ponas Denanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, nepaisant daugelio tarptautinės bendruomenės kreipimosi, e, kovos su narkotikais priemonės Rodrygo Duerte ir toliau nedaro nieko, dar blogiau jis ten, jis nusiteikia priešiškai prieš tarptautinę bendruomenę ir leidžia savo daryti viską, ką nori, įskaitant antidemokratinės priemonės, tokias kaip mirties bausmė, jisai persekioja mažumas, jis užpuldinėja moteris, įžeidžiančiai pasisakydamas prieš jas, jis ragina jas žudyti ir prievartauti. Be abejo, tai nepriimtina. Būtent dėl to mes turime tvirtai pareikalauti, kad baigtųsi toks elgesys, turime priminti Filipinų valdžiai prisimtus įsipareigojimus. E, tai yra tie įsipareigojimai, kuriuos patys Filipinai prisijėmė iki E, savo kadencijos pabaigos jis turi gyveninti tas priemonės, kurias prisėmė pagal jungtinių tautų dokumentus, taip pat e, būtina atsižvelgti ekonominius reikalavimus. Ačiū, kolega Marijas, prašau. Dėkoju. Kova su narkotikų prekeiviais turi vykti pagal teisinės valstybės principus. Be abejo, griežtos sankcijos reikalingos, tačiau negalima iš kalėjimo paleisti prekeivių narkotikais, kurie atsidūrė kalėjime. Filipinuose kova su narkotikų prekeiviais tapo e, karinė operacija. 20 tūkstančių žmonių mirė ir taip pat daugybė buvo nužudyta be teismo. Filipinų prezidentas naudojasi tą karo situaciją prieš uh, narkotikų prekeivius, tuo pat metu puldamas ir savo oponentus. Filipinai tuo būdu atsidūrė ekstremalioje situacijoje, didvešis smurtas prieš moteris ir e, gražinta yra mirties bausmė. Be abejo, reikia imtis priemonių e, Filipinų atžvilgių, reikia atsisakyti bendrųjų preferencijų sistemos. E, pagal šią sistemą galime ES importuoti be muito tam tikras prekes, būtent to atsakyti. Ačiū. Ačiū Ignacio Korau. Grazie, Presidente. Il clima di Filippine ha raggiunto livelli estremamente. Dėkuoju, pirmininkė. Smurtas Filipinuose pasiekė labai rimtą surūpnimą keliantį lygmenį. Nebegalima to toleruoti. Prezidentas Duterte, kovodamas su narkotikais, E, nesirenka tarsi aukų, policija e, nužudžius yra daugybė nekaltų žmonių. E, kažkas, kas pateisina prievartavimus, ginkluotas represijas prieš aktyvistus, negali būti paprasčiausiai paliktas veikti savo nuožiūrą. Matome, kad vyksta e, koras, karas nenumaldomas prieš narkotikus, tai yra geras dalykas, bet matome taip pat, kad e, be teismo žmonės yra e, žudomi, sakoma, kad tai daroma karo su narkotikais vardan. Ir iš tikrųjų gaudomi, susekami ne didžiausi narkotikų priekeiviai, bet žmonės, kurie nelabai prie to prisidėjo, kurie gyvena Maniloje ir reikia, kad nebebūtų žudomi e, žmonės be teismo, kad tai būtų nutraukta. Ponas Šogor Šaba. Dėkuoju, pirminkė. Karas su narkotikais Filipinuose yra viena iš sričių, kurias mini ir e, žmogaus teisų gynimo organizacijos. Noriu paminėti du dalykus. Valstybė naudoja prievartą. Tai yra valstybės monopolis. Valstybė tik tai gali e, pasitelkti teisės saugos e, institucijas. Ir vis tik tai valdžia e, toleruoja tam tikras sukantas grupuotės, kurios veikia. Tai yra pavojingas procesas, kuris gali tapti nebekontroliuojamu ir neužtikrinamos piliečių teisės į saugumą ir saugą. Jeigu kažkas gali nuspręsti, kas yra kaltas be teismo ir gali, kam gali būti įvykta mirties bausmė mes grįšime į e, barbarų laikus, kai nebuvo taisyklių. E, dažnai e, įvairiose šalise neteisingai naudojama jėga, bet Filipinuose tai tapo tarsi valstybės politika. Ponas Kastaldo. Dėkuoju, pirmininkė. Jisai yra pasakęs, kad e, šaltų krauju, šaltų protų vadovaujantis e, galima šauti žmonės. Taip, pernai pasakė prezidentas Duterte, aiškinamas policijai, kaip elgtis su žmogaus teisų gynėjais. Deja, tai tebėra aktualu. Daugiau negu 10 žmo, tūkstančių žmonių yra mirę. Ir policija sako, kad jie žuvo dėl to, kad priešinasi sulaikymui tūkstančiai nekaltų žmonių negali kreiptis į teismą, taip pat matome, kad kasdien vis plinta žmogaus teisų pažeidimai prieš mm, žmonės, prieš jų šeimas. Ir nebegali aktyvistai veikti drąsiai, lėlė dėl įmonė teisėtai kalinama, jokių nėra įrodymų, nėra kaltinimų jai pateikta. Ir mes turime kalbėti apie tai, turime reikalauti, kad ši senatorė būtų paleista laisvėn ir Filipinų vyriausybė turėtų dirbti su tarptautiniu baudžiamoju teismu. Mes turime daryti viską, ką galima, reikalaudami, kad Filipinai vyktų tarptautinius įsipareigojimus ir kad prezidentas Duterte nutrauktų savo teroristinę politiką. Dėkoju. Ačiū. Baigėme spontaniškus pasisakymus. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariai Cecilijai Malmström. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. ES vardu mes išreiškėme didžiulį susirūpinimą dėl įvairių žmogaus teisų problemų Filipinuose nekarta įvairiomis progomis, višaliuose susitikimuose, politinių lygmenių kalbėdami su vyriausybė ir taip pat įvairiuose pareiškimuose. Tie klausimai, kurie buvo kelti šiandieną, kai yra daug nužudimų susijusių su taip vadinama kampanijas kovai su narkotikais, nebaudžiamumas, taip pat paskelbta, kad pasitraukiama iš tarptautinio baudžiamojo teismo, kalbama apie tai, kad gali būti vėl įvesta mirties bausmė ir taip pat sumažėjo baudžiamoji atsakomybė iki devyniarių metų. Taigi bendrai žmogaus teisų kovotojų padėties problema yra keliama ir taip pat senatorės dėlima arešto problema buvo iškelta, taip pat buvo kalbama apie žodžio laisvės nebuvimą ir taip pat e, impeachmento procedūros, kurios buvo pradėtos prieš pagrindinį teisėją. Taigi visa tai yra 28 žmogus teisų tarybos ES pareiškimai, vyriausiai galiotinė, jos atstovas apie tai kalbėjo ir mes kėlėme tuos klausimus labai plačiai BLS plus stebėsenos ataskaitoje, apie ką kalbėjau su jumis e, anksčiau šiais metais. Taip pat nekartą susitikau su Filipinų vyriausybės atstovais, kur irgi iškėliau mums rūpimus klausimus. Mes atidžiai stebėme įvykius, ypač dabar, kai yra pati. Vasario 21 dieną Teisingumo departamentas pateikė peticiją, kur yra 600 asmenų kaltinami komunistų partijos e, narystę Tame sąraše yra ir jungtinių tautų specialioji pranešėja, kuri rengia pranešimą apie čiabuvių teisės. Mes žinome, kad specialieji pranešėjai yra ginami specialių e, protokolų jungtinių tautų ir visi asmenys tame sąraše yra įvardinti ir mes tikimės, kad Filipinai atskleis atitinkamas procedūras ir laikysis tarptautinės teisės nuostatų, ypač kalbant apie teisinės valstybės principus, žmogaus teisės, kad užtikrins tų sąraše esančių žmonių saugumą, kad būtų atliekamas, aišku, taip pat tinkamas teisiamasis procesas ir sąžiningas teismas kiekvienam asmeniui. Mus stebina tai, kad nebuvo suteikta galimybė atvykti į Filipinus generalinio sekretoriaus pavaduotojui Džekomui. Jis buvo įtrauktas į juodą į sąrašą dėl to, kad tariamai dalyvavo neteisėtoje politinėje veikloje, kur, kaip jūs žinote ir apie tai kalbėjote, jis oficialiai buvo pakviestas dalyvauti kongrese kurį surengė opozicijos partija, kuri yra atstovaujama ir senate, ir parlamente. Taigi mes iškėlėme tą klausimą, kalbėdami su vyriausybė, kadangi tai yra pirmas atvejs, kai užsienio pilietis, ES pilietis nebuvo jam leista atvykti į šalį. Žmogaus teisų pažeidimai, skaitant ir neteisminius, e, neteisinės bausmes, e, nubaudimus, buvo akcentuojama ir be. Bie LS plus ataskaitoje. Mes esame įsitikinę, kad Filipinai ir ES galėtų gauti naudos iš konstruktyvaus dalyvavimo partnerystės, tarp, partnerystės ir bendarbiavimo susitarimas galioja tarp ES ir Filipinų, kur kalbama apie struktūrinį žmogaus teisų dialogą tarp susitarimą pasirašiusių šalių. Tai būtų labai svarbu sprendžiant visas žmogaus teisų problemas. Bėlas plus įsipareigojimo klausimas irgi buvo keliamas kelių parlamentarų. Kaip jūs prisimenate, mes tai, apie tai kalbėjome sausio mėnesį plenarnėme posėdėje, kur akcentavome, kad iš tiesų yra sričių, kur pasiekta pažangos Filipinų vyriausybės pastangomis dėl švietimo, socialinių, ekonominių, darbo teisų, kovos su korupcija aplinkosaugos, tačiau ir tai buvo labai aiškiai atspindėta ir ataskaitoje, neteisminiai žudimai, taip pat ypač prisidengiant kova su narkotikais, nebaudžiamumas ir taip pat e, galimas mirties bausmės įvedimas buvo minėtas, mes taip pat pateikėme rekomendacijas Filipinų vyriausybei ir aš asmeniškai perdaviau jas ministrui. Būtent e, ten teigiama, kad jie turi daugiau nuveikti sprendžiant tas problemas, kurias mes čia aptarėme. Mes stebime situaciją labai atidžiai ir šių metų BLS plus stebėjimo misija, aišku, joje bus daugiausia dėmesio skiriama tiems klausimams, kurie yra susijęs su kova su narkotikais ir taip pat ES stebės, kas vyksta prieš nuspręstama, kokių žingsnių imtis. Taigi galite pasikliauti Europos komisiją ir išorės veiksmų tarnybą, Mes ir toliau kelsime tuos klausimus, kalbėdami su Filipinų vyriausybė. Ta darysime aiškiai ir konstruktyviai. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Aš gavau šešis rezoliucijos projektus. Vieną iš EPP, vieną iš socialdemokratų, vieną iš EKR frakcijos, dar vieną iš ALDE, žaliųjų ir GUE frakcijos. Diskusijos baigiamos balsuos.